atžvilgių. Mes norime išreikšti savo solidarumą šiems asmenėms. Na, o dabar pereinu prie pranešimų. Teisės reikalų komitetas patikrino ponios Rina Ronjakari mandatą ir pasiūlė paskelbti jį galiojančių nuo vasario penktosios dienos. Aš siūlau jums padaryti tą patį, ar kas nors prieštarauja, niekas neprieštarauja, tuomet laikysime, kad šis mandatas yra galiojantis. Taip pat atitinkami komitetai yra